Dear colleagues, please, may I ask you to... Kolegos, prašau visų susėsti savo vietas, kad galėtume pradėti bendrą mūsų posėdį. Atsiprašau, kad vėluojame pradėti, nes balsavimas šiek tiek užtruko. Mūsų kolegos MPL komitete balsavo, bet dabar jau pradedame. Prašau visų susėsti. Taip pat ir koordinatorius prašau tai padaryti. Šiandien vyksta bendras Ample ir Ekon komitetų posėdis, kuriame su Valdžiu Dombrovskiu komisijos e, vicepirmininko atsakingų už eurą ir socialinį dialogą, ponė Marijan Taisen atsakinga už užimtumą socialinius reikalus gebėjimus ir darbo jėgos judumą, bei Pier Moskovičiai atsakingų už ekonomikos ir finansų reikalus mokesčius ir muitus. Susitinkame em, ekonomikos ir pinigų bei užimtumo komitetuose Europos parlamente kad drauge aptartume konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, kurias patvirtino uh, komisijos narių e, kolegija. Ir kaip numatyta, pagal numatytą tvarką, šias rekomendacijas Liepos mėnesį tvirtins taryba. Šių metų rekomendacijos yra ypač aktualios. Įvertiname pastangas užtikrinti horizontalų šių pastangų nuoseklumą tam, kad suteiktume komisijos politinėms linijoms apibraižas ir ypač norėčiau paminėti žymų į trikampį. Iš tikrųjų, tai netrikampis, tai, tai, tai keturių kampų struktūra - investicijos, struktūrinės reformos, konsolidavimas, socialinė sanglauda. pateiktas taip pat vertinimas ir akcentuojama būtinybė atsižvelgti į bendrą fiskalinę situaciją, siekiant e, gyvendinti visas e, prisitaikymo priemonės, kad augimas kad, kad visos priemonės ne, netrukdytų augimui, kad ekonomika iš tikrųjų atsigautų ir būtent kalbant apie tai socialinis matmuo yra ypač svarbus. Ir dabar žodį suteiksiu komisijos nariams pasisakyti. Pirmiausia, Valdis Dombrovskis. Prašau, žodis jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, mums malonu būti čia šiandien draugės su kolegomis Tyson ir Moskovici ir pristatyti komisijos rekomendacijas dėl e, e, ekonomiko, ekonominės policijos rekomendacijų kit, kit, kitiems pusantrų metų. E, tai yra tinkamas būdas paremti valstybių narių gyvendinamas reformas. E, ekonomikos atsparumas ir socialiniai rodikliai e, iš tikrųjų pagerėjo dėl tų pastangų. Europos ekonomika ir toliau eina atsigavimo keliu. Jau penktus metus iš eilės. Praėjusiais metais e, Junktinių valstybių ir Japonijos ekonomikos vystėsi sparčiau. Visos, visų valstybių e, narių perspektyvos yra augimas, užimtumas ES dabar 233 milijonai žmonių, e, daugiau nei bet kada. Ir e, žmonių gyvenančių Europoje skaičius, kurie sudarė su skurdu, yra labai smarkiai sumažėjęs. E, viešųjų finansų situacija ir toliau gerėja, tai atsispindi daugelio šalių rezultatuose bei e, taip, sprendime e, nutraukti makro, makroekonominio disbalanso procedūrą, nusprendėme rekomenduoti ją nutraukti Kroatijai ir kitiems, o aštuonios ES šalis e, turėtų pasiekti vidutinės trukmės tikslų 2017 ir 2018 metais šioje srityje. E, Tai susijęs su e, staugu, stabilumo ir augimo paktų kontekste rengiamomis e, rekomendacijomis. Deja, kai kurios šalis nukrypsta nuo joms iškeltų vidutinės trukmės tikslų. Būtent todėl Italijai, pavyzdžiui, teko imtis papildomų priemonių, kurios sudarė 0,8 procentus BVP šių metų. Taip pat norime perspėti Rumuniją dėl to, kad jį ženkliai nukrypsta nuo e, koregavimo plano, vidutinės trukmės e, biudžeto tikslų kontekste ir už kelių minučių pateiksiu daugiau informacijos. Nežiūrinti tai, ekonomikos atsigavimas nėra toli, tolidus. E, daugelis valstybių turi įsiskolinimų ir viešajame, ir privačiame sektoriuje. Todėl to, toliau aktualu yra spręsti struktūrinės problemas, kad būtumas užtikrintas našumas ir augimas. Neturime prarasti gauto pagreičio, Europos ekonomika tari, turi būti konkurencingesnė, atsparesnė ir inovatyvi. E, augimas turi būti traukus, kad visi žmonės pajustų augimo naudą. Tai pasakytina apie konvergenciją e, ES šalise yra visoje ES. Tai yra mūsų mm, rekomendacijos gyvendinant reformas. Mūsų rekomendacijos sutelktos ties trimis prioritetais e, - investicijų skatinimas, struktūrinės reformos bei atsakinga fiskalinė politika. Uh, Visą tai parengta atsižvelgiant į konkrečių šalių situaciją ir ypač akcentuojami klausimai, kurių nedelsiant reikia imtis dėl mak makroekonominės situacijos arba dėl jų socialinės e, svarbos. Rekomendacijose šalims e, akcentuojam. E, rekomendacijos buvo atspindytos ir par, parengus eurozonos augimo re, rekomendacijas praėjusiais metais Bandėme atsižvelgti kiekvienai šaliai iškylančius iššūkius, būtent todėl šalis, kuriuose yra didelis disbalansas, sulaukia išsamesnių rekomendacijų. Bulgarija, Kroatija, Prancūzija, Kipras ir Portugalija. Kipras, Ita Kipro, Italijos ir Portugalijos atveju komisija konstatavo, kad nacionalinėse reformų programuose e, nepakako informacijos, bet šalių pateikti paaiškinimai yra pakankamai tikslus ir e, disbalanso procedūra bus nutraukta, jei tik reformos bus sparčiai ir sėkmingai gyvendintos, kaip numatyta rekomendacijose surengėme suintensyvintą dialogą su šalių vyriausybėmis, parlamentais ir socialiniais partneriais, ragindami vyriausybės glaudžiau konsultuotis su socialiniais partneriais šalyje. Aš asmeniškai lankausi valstybėse narėse ir dalyvauju diskusijose su visais svarbiausiais veikėjais. Kiti komisijos nariai daro tą patį. Gerbiami nariai, įtraukus augimas reikia, reikalauja laiko ir politikos priemonių derinio. Uh, reikia tinkamai parengtų specialistų, kurie išmanytų savo darbą, reikia konkurencingumo, inovacijų ir investicijų. Reikia nepamiršti lygybės aspektų rengiant reformų planus. Taip pat nepamiršti pasirūpinti tais, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Matome, kad valstybės ir toliau deda pastangas įgyvendindamos reformas, tačiau pažanga varijuoja, kai kur ji yra menka kai kuriais atvejais vidutinė. Daugiausia veiksmų imtasi fiskalinės politikos ir fiskalinės valdysenos srityse bei įgyvendinant aktyvę darbo rinkos politiką. Daugiametėje perspektyvoje pažanga yra geresnė. Nes atsižvelgiam ir, prie, ir, ir į prieš krizę dėktas e, priemonės. Esame pasirengę paremti valstybės narės joms veiksmingai gyvendinant reformas E, turime tam skirtas priemonės struktūrinių reformų paramos programą ir pro, programos tarnyba ir valstybės narės gali prašyti techninės paramos. Ši naujoji programa bus naudinga įgyventinant reformas e, pagal šalims skirtas rekomendacijas. Dabar visa iniciatyva yra valstybių narių rankose. Ačiū ir dabar žodį suteikiu komisijos nariai Moskovici. Ačiū. Mes ir ponai parlamento nariai, ponė pirmininkė, man labai malonu kartu su savo kolegomis pristatyti biudžetinius aspektus pavasarinėme pakete. Kaip jūs žinote, ten yra numatomos komisijos priemonės, kuriomis siekime padėti valstybėms narėms parengti biudžetus 18 metams ir atsižvelgiama į konkretų ekonominį ir politinį kontekstą. Ir čia turimas galvoje mūsų politinis tikslas pagrindinis - skatinti e, ekonomikos e, atsigavimą ir užimtumą ir taip pat turim omeny e, pinigų ir ekonominės sąjungos reformą. Aišku, e, ekonomikos augimas kol kas dar yra nedidelis ir atipiškas, ekonomika dar nepasiekė, e, ekonomikos augimas dar nepasiekė to lygio, kuris buvo prieš krizę, inflacija, inflacija lieka ne, nedidelė, nepaisant centrinio banko politikos, kitaip sakant, e, galime teikti, jog eurozonoje iškyla E, paklausos problema. Mes e, manome, kad su taisyklės turi būti taikomas e, protingai ir turi būti e, tinkama pusiausvėra tarp ekonomikos stabilizavimo ir finansų sektoriaus tvarumo užtikrinimo. Investicijos turi būti daromos į infrastruktūras ir kai kurioms valstybėms mes e, tai rekomenduojame, taip pat e, turi būti investuojama į mokslinius tyrimus ir vystymą, tą mes rekomenduojame Vokietijai ir Olandijai. E, aišku, kito, kitos valstybės turi taikyti korekcinės priemonės, tačiau tas priemonės taip pat turi e, būti tink, tinkamos. Komisija rekomenduoja užbaigti per nelik didelio deficito procedūrą Kroatijai ir Portugalijai. Tuo būdu yra pripažįstamos šių valstybių pastangos sprendžiant problemas ir tai yra puikiai naujiena. Graikija. Graikija taip pat sumažino 16-17 e, metais savo pernelik didelį deficitą iki e, mažiau negu 3 procentų. Mes e, dabar kalbame apie galima procedūros užbaigimą ir apie įsiskolinimo sumažinimą, įsiskolinimo sumažinimo tikslo pasiekimą, tačiau e, komisija turi dar e, imtis tam tikrų teisinių veiksmų, gyvendama visas numatytas procedūras ir mes turime įsitikinti, kad tie pokyčiai iš tikrųjų yra ilgalaikiai ir tvarus. Uh, tai tai yra puikia naujiena iš principo Graikijai ir Europai. Toliau e, reikia pasakyti, jog valstybių narių skaičius, tų valstybių narių, kurios turi taikyti koreguojamasias priemonės, labai smarkiai sumažėjo. 20, tokių valstybių 11 metais buvo 24 ir deficitas buvo 6 procentų, o dabar jisai yra 2-3 procentų. Galbūt e, apskritai nebebus. bus deficito, už kurio laiko ir 17 metais galbūt e, vidurkis bus 1,4 procento ir 1,2 procento 18 metais. Ispanija kol kas dar yra tokioje padėtyje, kur deficitas yra pernelyg didelis. E, tarybos e, rekomendacija šituo klausimu turi būti įgyvendinama. Kalbant apie prevencinę, prevencinės priemonės, komisija patvirtino pranešimą 126.3. Tai čia kalba sukasi apie Belgiją ir Suomiją. Belgijos atveju nėra pagrindo pradėti pernelyg dėlių deficito procedūrą, tačiau Belgija turi imtis atitinkamų priemonių, kad atitiktų reikalavimus 16-17 metam. Kalbant apie Suomiją, Suomija turi gyvendinti struktūrinės reformas, kurios leistų padidinti darbo E, paklausą ir e, komisija numato suteikti lankstumo galimybę e, Suomijai. Komisija taip pat siūlo tokią pat lankstumo priemonę Lietuvai, kad būtų keičiama pensijų sistema. Kalbant apie Italiją, Italija ėmėsi papildomų biudžetinių priemonių. E, 0,2 procento bendro vidaus e, produkto ir atrodo, jog padėtis Italijoje vystosi tinkama linkme. Kalbant apie Rumuniją, 17 metais Rumunija ėmėsi tinkamų priemonių. Tos priemonės e, leido pagerinti padėtį, tačiau <clears throat> Rumunija kol kas dar e, nukrypsta nuo vidutinės trukmės tikslo ir jie gali būti taikoma e, ženklaus nukrypimo procedūra, tai yra tam tikras perspėjimas prieš pradedant pernelik didelio deficito e, procedūrą, tad Rumunija turėtų imtis atitinkamų priemonių. Ir per Ekofino tarybos posėdį praeitą savaitę tai buvo pasakyta. Tai Apibendrinant būtų tokie pagrindiniai aspektai. Labai dėkoju. Gerai, Moskovisi ir dabar žodis sutikimas komisijos nariai, ponė Tyson. Gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, šiuo metu e, semestro parengimo procesas yra nepaprastai svarbus, nes komisijai, komisija jos mandato trukmė jau įpusėjo. Mūsų pagrindinis tikslas buvo atkurti užimtumą, augimą ir užtikrinti socialinę sanglaudą tam, kad galima būtų pasiekti, kad Europa tarnautų visiems žmonėms. Ir šiandien, kalbėdama šioje salėje, aš galiu Jums pasakyti, kad mes iš tikrųjų padarėme labai daug. Europos Sąjungoje 2016 metais užimtumas siekia beveik 233 milijonus žmonių. Ir tai yra didžiulis pasiekimas, nes mes sukūrėme daugiau nei 6 milijonus darbo vietų, nors dar 19 milijonų žmonių vis dar ieško darbo ir e, nedarbo lygis siekia 8 procentus ir tai yra žemiausias rodiklis nuo 2009 metų. Tačiau mes suprantame, kad negalime nusiraminti, nelygybė auga, visoje Europos Sąjungoje ir nepaisant to, kad skurdo lygis mažėja, vis tiek jis tebelieka gan aukštas. Europos komisija dėl to yra labai susirūpinusi, nes mes žinome, kad visi šie reiškiniai kenkia mūsų visuomeniai ir mūsų uh, ekonominiams perspektyvoms. Ir to, būtent todėl komisija labai daug dėmesio skiria socialiniam matmeniui. Taigi, pirmiausia, kaip mes siekime šių tikslų per Europos semestrą. 2017 metų šalims skirtose rekomendacijose šalės, šalių buvo prašoma atsižvelgti į jų vykdomų reformų socialinį poveikį. Ta reikėjo daryti e, tiek planuojant reformas, tiek jas įgyvendinant, tiek stebint, kaip jos yra gyvendinamos. Mes paprašome, kad valstybės narės užtikrintų, kad reformomis būtų siekiama užtikrinti socialinį judumą ir mažinti neligybę. Antra, komisija taip pat labai daug dėmesio skiria savo vykdomos politikos poveikiu socialiniams reikalams. Mes turime socialinį ramstį, kuriame labai daug dėmesio skiriama kovai su neligybė. Europos semestro procedūra yra labai svarbi priemonė tam, kad mes galėtume įgyvendinti socialinio ramšio nuostatas. Ir į tą ramstį mes atsižvelgėme jau dabar, rengdami savo politiką. Galiu pateikti Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, socialinio ramščio dokumente daug dėmesio skiriama švietimui, mokymui ir mokymusi visą gyvenimą. Mes norime, kad visi turėtų galimybę mokytis kuo geresnėmis sąlygomis, nes nuo to priklauso žmonių ateitis ir mūsų visos ES ateitis, nes mūsų verslui reikia gerai parengtų specialistų. Todėl mes labai daug dėmesio skiriame e, žmonių įgūdžių lavinimui ir tam, kad jie galėtų persikvalifikuoti, kad tai yra reikalinga. Be to mes siekime, kad mūsų darbo rinka būtų kuo labiau integruota, kad būtų kuriama kuo daugiau ir kuo geresnės kokybės e, darbo vietų. Toks yra mūsų prioritetas ir jo laikysimės ir ateityje. Bet to mes norime, kad e, mokamas atlyginimas būtų padorus, kad žmogus galėtų jį gaunamas išgyventi, gyventi ir e, sukurti e, patogų gyvenimą. Socialiniai partneriai be abejo vaidino nepaprastai svarbu vaidmenį siekiant šių tikslų ir todėl mes raginame valstybės narės stiprinti socialinį dialogą taip, tuomet, kai tai yra reikalinga. Toliau, ramstį, socialiniam ramstį taip pat kalbama apie geresnę socialinę apsaugą. Tai reiškia, kad mums reikia daugiau investuoti į mūsų žmonės. Savo rekomendacijose mes kalbame apie tai, kad reikia mažinti neligybę ir kurti daugiau galimybių žmonėms, užtikrinant prieigą prie geresnės sveikatos priežiūros, vaikų priežiūros. Pone pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, dėkoju Jums už tai, kad Jūs. Uh, rėmėte mūsų tuomet, kad mums reikėjo gyventi labai sudėtingas e, reformas. Ir uh, tuomet, kai mes tikrai rimtai ėmėmės darbo 2013 metais, mes turime siekti, kad mūsų augimas būtų kuo labiau įtraukus, kad jis pasiektų kiekvieną Europoje. Europos ramš, socialinis ramstis suteikia pagrindą uždaro sistemą, pagal kurią mes galime siekti visų šių tikslų tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu. Dabar nacionalinė, nacionalinės vyriausybės, vietos valdžios atstovai, mūsų socialiniai partneriai turės atlikti, prisimti jiems tenkančią atsakomybę tam, kad mes visi galėtume kurti socialinę opą. Dėkoju. Dėkoju. Dabar periname prie klausimų ir atsakymų. Mes šiek tiek vėluojame, todėl aš siūlyčiau sugrupuoti klausimus. Ir norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į tai, ką pasakė Pieras Moskovisi, kalbėdamas apie tai, kad dabar taikomos taisyklės tikrai pasiteisina, ypač kai jos yra uh, kai jų yra laikomasi. Ir jis jau minėjo, kad 2018 metais 24 šalis turėjo per nelik didelį e, deficitą, o dabar tokių šalių liko tik tai 2 ar 3. Ir panašu, kad be e, deficito vidurkis pasieks ko gero 1,3 procento. Panas Hokmarkas. Dėkuoju, panė Pirinkė, mes, manau, turime pasidžiaugti tuo, kad mums sekasi geriau, bet tai, kad mums sekasi šiuo metu geriau, nereiškia, kad sekasi gerai tas ūkio atsigavimas, apie kurį mes kalbame, yra pastebimas tik tai tokių suminių lygmenių, bendrų lygmenių. Žinome, kad tai yra panašu į da, kaip, kaip da, visos ligoninės, ligoninės ligonių bendros temperatūros matavimas. Žinome, kad augimas e, vienam, tenkantis vienam žmogui yra dar labai mažas. Antra, kai kuriuose valstybėse narėse mes matome, kad augimas yra nepakankamas. Aš, jūs minėjote 8 procentų nedarbo lygį. Tai reiškia, kad kai kur dar da, nedarbas yra labai didelis ir labai daug žmonių negali patekti į darbo rinką. Aš manau, kad mes dabar negalime nusiraminti ir manyti, kad viskas yra gerai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Ir pirmiausia, kreipiuosi į poną Dombrovskį, bet ir jūsų kolegas, poną Moskovysį ir ponę Tyson. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip mes galėtume nustatyti didesnį potencialaus augimo tikslą. Nes socialinė sanglauda reiškia, kad mums reikia struktūrinės sanglaudos. O mes matome šiuo metu, kad valstybės narės gyvena skirtingas struktūrinės reformas. Ir aš manau, kad jūs turėtumėt aiškiau sakyti tai, ko reikia. Negana vien kartoti, kad mums reikia struktūrinių reformų. Bet reikia aiškiai pasakyti, kad tų struktūrinių reformų labai konkrečių reikia tose šalyse, kur augimas ir potencialus augimas yra uh, labai labai nedidelis. Ką Jūs pasakytumėte apie tai? Dėkuoju, Claude Liohen. Euh, Dėkuoju, panė pirmininkė, tai iš tikrųjų labai svarbus laikas, tai yra e, rekomendacijų skirtų šalims laikas ir e, tuo turime skatinti investicijas ir ekonomikos augimą bei e, finansų sektoriaus konsolidavimą. E, ir žinome, kad tos priemonės jau duoda tam tikrų rezultatų, tačiau ekonomikos augimas lieka pernelyg mažas, bent jau per mažas, kad sumažėtų nedarbas iki priimtino lygio. Tie abu tikslai e, tie, tie tikslai - finansų sektoriaus e, suvaldymas, e, ekonomikos augimas, e, užimtumas yra iš principo prieštaraujantis tarpusavėje. Pavyzdžiui, Belgijos atveju komisija teigia, jog infrastruktūrų būklė yra nepri, neprimtina per silpna, tačiau tai taip pat priklauso ir nuo valstybės finansų padėties kalbant apie švietimo priemonės, apie investicijas e, į e, mokslinius tyrimus ir, ir vystimą bei socialinę politiką, vėl konstatuojam panašius prieštaravimus. Tad kaip e, tuos prieštaravimus galėtume sumažinti? Aš džiaugiuosi, kad jūs siekiate sumažinti neligybės skirtumus ir šiame kontekste, kalbant apie socialinę sanglaudą, socialinis dialogas yra esminės svarbos. Kaip jūs jį sustiprinsite? Ačiū. Norėčiau priminti kalbėtojams, kad e, jie turi nedaugiau nei pusantros minutės ir toliau žodis poniai Pervanš Beres. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, ponė komisijos um, e, nari. Dėkuoju už tokį gana ramų padėties apibūdinimą, kalbant apie šalims skirtas rekomendacijas. Valstybės narės naudoja tam tikras priemonės ir viena iš tų priemonių yra susijusi su e, e, geresniu koordinavimu mokesčių srityje. Jūs norite, kad valstybės narės vykdytų reformas ir viena iš tų reformų yra būtent mokesčių sistemos reforma. Aš konstatuoju, jog kai kurioms valstybėms narėms yra pateiktos rekomendacijos e, mokesčių sryčiai. Aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūsų nuomonė valstybės narės e, turėtų vykdyti tas reformas, jos turėtų užtikrinti e, pusiausvyrą tarp kapitalo apmokestinimo ir darbo apmokestinimo, nes e, iškyla specifinių mokestinių priemonių dėl, e, e, problema, kalbant apie labai žemus atlyginimus. Ir, e, Man atrodo, kad e, tai yra tokios priemonės, kurios turėtų daryti poveikį. Dėkui. Marija Arena. Dėkuoju. Aš e, pritariu tam, ką sakė Claude Roland dėl prieštaravimų, nes jeigu viena vertus galime džiaugtis, kad kai kurios e, valstybės e, užbaigė tą pernelyg didelio deficito pr procedūras, tai vis tiek kyla klausimas, kaip sumažinti neligybę e, Europoje. Ir e, ta, tokia valstybė, kuriai nebetaikoma pernik didelio deficito procedūra, ar kiekvienu atveju jinai gali tinkamai spręsti tas neligybės problemas. Mano klausimas yra poniai Taisen, aš puikiai suprantu, jog jinai nori daryti pažangą kovos su skurdus rytyje, tačiau ar e, asmeninio ir profesinio e, gyvenimo derinimo požiūrių ta direktyva, kuri E, buvo pateikta yra geriausias e, sprendimas. Mes turime galvoti ir apie moterų vaidmenį darbo rinkoje ir kaip mes sumažinsime tikslinių moterų grupių tikslą, kaip užtikrinsime geresnį prieigą prie užimtumo. Ir paskutinis dalykas, kuomet mes kalbame apie investicijas, mažai kalbame apie investicijas e, į energetinį pereinamąjį laikotarpį. Tuo tarpu būtent čia yra uh, galbūt didžiausias užimtumo rezervas ir norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte daugiau šitą klausimą. Bert... Ačiū toliau, Bent Lukė. Ačiū, pirmininkė. Turiu klausimą komisijos nariui Dombrovskijui. Komisija kritikuoja Vokietijos perteklių, ekonomikos perteklių. Noriu paklausti, kokią ekonominę analizę uh, tokie teiginiai paremti. Ar jūs kritiku, kokį per, perteklinės situacijos aspektą jūs kritikuojate? Komisija ragina Vokietiją didinti viešasias investicijas. Noriu paklausyti, ar komisija mano, jog dėl didesnių viešo sektoriaus investicijų Vokietijos įmonės turėtų mažiau eksportuoti kitas šalis, ar galbūt komisijos nuomonė importas iš kitų šalių į Vokietiją e, turėtų būti tvariai didinamas, jeigu didinamos viešojo sektoriaus investicijos. Jei komisija mano, kad čia kalba eina ne apie prekes ir paslaugas, juk reikia nepamiršti, kad Vokietija. Ir norėčiau paklausti, tiksliau norėčiau paklausti, e, kokios naudos gautume, jei būtų didinamos viešojo sektoriaus investicijos, o ne tiesiog pinigai išplauktų iš šalies. Ačiū. Ulrike Trebės jūs toliau. Ačiū. Jūs pats iškelėte klausimą dėl to, kad kiekvienai valstybei nariai reikia e, pačiai imtis aktualiausių temų ir spręsti didžiausius iššūkius. Ponas Dombrovskis aptarė rekomendacijas nėra vieno sprendimo, kuris tiktų visiems, tai akivaizdu. Kiekviena valstybė susi, susiduria su, su jai viena iškylančiais iššūkiais, jei pažvelgsime į ES socialinį ramstį ir į susijusi pasiūlymą, pasirodys, kad mes tarsi bandome primesti vieną požiūrį visoms valstybėms narėms. Tačiau socialiniai standartai skiriasi bendrai jie yra gana aukšti, tačiau jie turi išlikti prieinami ir valstybės narės turi turėti, turėti laisvės manevrams. Ir kalbant apie situaciją, es gali išaukti socialinių priemonių poreikis. E, turtingesnės valstybės gali savo tai leisti, jos turi ekonominės e, erdvės manevrams. Tačiau silpnesnės šalis, ir jūs minėjote, kelias iš jų rytų Europoje. O mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos stuburas ir, ir tos ten laisvės erdvės tokioms priemonėms nėra. Kokį kelią priekin komisija siūlytų, kad bu, išlaikytume ir galimybę atskiroms valstybėms narėms neuždusti uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad sustinkame su jumis vėl ir galime padiskutuoti apie Europos semestrą. Tad aišku, mes galime tik tai džiaugtis, kad finansinių požiūrių daugelis valstybių e, pagerino padėtį, aišku, mano valstybė galbūt ne visiškai, bet prie to dar grįšime, bet apskritai turbūt padėtis yra nebloga. Bet e, matome, kad e, ekonomikos augimas vis dėlto per mažas, 2 procentai, tai nėra kažkas tokio, dėl ko turėtume labai džiaugtis. Ir taip pat tas ekonomikos augimas nėra vienodai išsidėstis ir yra dar struktūrinių problemų. Aš e, džiaugiuosi, kad uh, bus įmamasi priemonių, sprendžiant e, neligybės problemas ir, e, ir, ir mes tam pritarėme kaip e, europiečiai. Aš džiaugiuosi tais pareiškimais, tačiau laukiu konkrečių rezultatų. Aš taip pat norėčiau, kad komisija toliau eitų struktūrinių požiūrių, nes dabar yra galvojama apie pernelyg trumpą laikotarpį. Aišku, komisija mano, kad e, kai kurios e, valstybės nevisiškai sutinka su komisija, bando išsisukti nuo jos reikalavimo. Pavyzdžiui, mano rinkiminėje apygardoje iškėjo tokių klausimų kuomet e, yra teikiami biudžeto pasiūlymai, yra pateikiami skaičiai, tačiau kartu su, kartu su, su tais biudžeto pasiūlymais didėja neligybė Ispanijoje ir ateityje gali būti didelio deficito problema. Todėl aš norėčiau, kad būtų labiau atsižvelgiama į struktūrinius aspektus ir komisija turėtų atsilaikyti prieš valstybių narių e, spaudimą. E, ir reikalauti, kad struktūrinės reformos būtų tikrai gyvendinamos valstybėse narėse, nes tai yra labai svarbu tokiose valstybėse kaip mano, pavyzdžiui, e, e, energetikos politika e, daro labai neigiamą įtaką ir tos valstybės dėl to yra neturtingos. Aišku, kita vertus, griežtos ekonominės priemonės daro blogą poveikį Europą, jūs minėjote Vokietiją. E, Ir aišku, vokiečiai gali leisti savo piliečiams gyventi geriau. Ačiū, ponė Kalvė Šambon. Jūs išnaudojate ir <clears throat> kito kolegos išaldė frakcijos pasisakymo laiką. Ir dabar galimybė atsakyti komisijos nariams. Kas norėtų pradėti? Valis Dabrovskis. Ačiū kolegos už klausimus. Pabandysiu sugrupuoti juos. Visų pirma, dėl bendrų, bendrą situaciją atspindinčių skaičių ir kokius netoligumus tie skaičiai slepia. Iš tikrųjų yra e, skirtingų e, augimo lygių ir nedarbo lygis varijuoja. Kaip sakėme, mes tikimės, kad šiais metais visose 28 valstybėse vyks augimas, kitų metų prognozės taip pat yra teigiamos ir gana tolygios. Vertinant reformas, kurios dėktos, kad valstybės išspre... pašalintų trūkumus tose šalise, kurios, kur jos kurie trukdo augimui. Aš jau minėjau makroekonominio disbalanso procedūrą. Šalis, kurios susiduria su e, perteklinio disbalanso situacija, sulaukia daugiau išsamesnių rekomendacijų, joms taikomas e, specialus stebėsenos mechanizmas. Tai susijęs su jūsų išsakytais pastebėjimais, kad mums reikia intensyviau dirbti su šalimis, kurios e, susiduria su didesnėmis struktūrinėmis problemomis, kad jos geriau gyvendintų tas priemonės. Toliau, kaip suderinti mm, poreikį sulaukti daugiau investicijų, pašalinti netoligumus, užtikrinti e, fiskalinį fiskalinę subalansuotą politiką. Tai tą klausimą uždavė keletas narių. Aš sutinku, kad mes turime nepamiršti šių aspektų ir bandyti juos visus subalansuoti. Būtent tai ir pabrėžėme šių metų Europos semestro procedūroje ir konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose. Tai aš pasakytina apie fiskalinę pusę. Taip pat reikia pažymėti, kad struktūrinių problemų ekonomikos neišspręsime vien tik tai didindami įsiskolinimą. Pastebime, kad daugelį šalių viešosios sąskaitos deficitas yra didelis. Tai yra struktūrinis disbalansas, kurį reikia spręsti. Viešieji finansai turi tapti tvarus, o valstybių įsiskolinimas turi e, nusekliai mažėti klausimus apie socialinį ramstį ir darbo rinkos priemonės paliksiu Marijan atsakyti. Buvo užduotas klausimas ir apie fiskalinę politiką vykdomą Europos mastu. Šį aspektą taip pat akcentuojame šių metų Europos semestre, ypač daug, daugiau dėmesio skirdami eurozonai ir eurozonos bendriems rodikliams, e, Tai atsispindi ir šalims skirtose rekomendacijose. E, eurozonos e, šalims skirtose rekomendacijose. Mm, apmokestinimo klausimais mūsų patarimas yra mažinti mokesčius, ypač mažinti mokesčius darbo jėgai ir perkelti mokesčių naštą svetims, kurios netaip e, varžo augimą. E, Jūs uždavėte klausimą ir apie įsiskolinimo bei turto balansą. Apie tai e, yra užsiminta mūsų e, rekomendacijose dėl bendro konsoliduoto, e, bendros konsoliduotos mokesčio bazės. Buvo užduotas ir tradicinis klausimas apie Vokietijos einamosios sąskaitos perteklių. Iš tikrųjų, būtent todėl Vokietijai buvo pradėta taikyti makro, makroekonominio disbalanso procedūra, nes jos sąskaitos, dabartinis sąskaitos perteklius viršyje 6 procentus BVP. Mes manome, kad vertinant dabartinės tendencijas, e, situacija turėtų stabilizuotis, kalbant apie e, einamąją sąskaitą. Reikia paskatų. E, ekonomikai, reikia skatinti ekonomiką. Ir jūs taip pat klausėte apie eksporto, eksporto importo situaciją. Ir ką čia reiktų daryti? Reiktų imtis priemonių per mm, ekonominės paklausos pusę ir pritraukti daugiau importo ir užtikrinti augimą e, tokiu būdu Žinoma, negalime pasakyti Vokietijos, nurodyti Vokietijos įmonėms mažiau eksportuoti. Tai, tai nebūtų mūsų tikslas. Taip pat e, pastebime, kad Vokietija, Vokietijos investicijos e, išaugo nuo praėjusių metų. Tai reiškia, kad yra pažangos šioje srityje. Tačiau matome, kad e, einamosios sąskaitos E, perteklius išlieka. Norėčiau atsakyti ir klausimą apie tai, kad nėra vieno sprendimo tinkamo visiems. Iš tikrųjų, būtent tokiu požiūriu mes ir remiamės. Jūs minėjote socialinį ramstį, bet apie tai daugiau pakalbės kolegė Taisen. Pone Taisen, kalbant apie socialinį ramstį, mes e, Mm, laikėmės aiškios pozicijos, nesiekėme daugiau kompetencijų e, šioje srityje Europos lygmenių. E, atsakomybė už tai e, išlieka valstybėse narise. Buvo užduotas klausimas ir apie našumo augimą, neligybės mažinimą ir kokių praktinių priemonių imtis. Kokias praktinės, praktinės priemonės rekomenduojame uh, valstybėms narėms e, konkrečiose joms skirtose rekomendacijose. Peržiūrėję jas pamatysite, kad atskiroms šalims ir yra ten numatytos konkrečios praktinės priemonės, kaip padidinti našumą ir kaip e, spręsti sunkumus susijusius su prekių ir paslaugų rinkomis ir taip toliau. O kalbant apie neligybę, e, kai, kai kalbame apie mokesčių politikos skirtumus, kalbame apie tai, kaip geriau spręsti socialinę situaciją, kaip įgyvendinti aktyvę darbo rinkos politiką ir tokiu būdu pas, pašalinti tuos netoligumus. Ačiū, toliau žodis ponui Piermas Kovisi. Labai trumpai, nes visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Hokmark. Taip, iš tikrųjų padėtis gerėja, bet dar negalim sakyti, kad jinai gera. Nėra jokių priežasčių teikti, jog e, kadangi mūsų e, ekonomikos augimas yra toks žemas, koks yra ir toks aukštas nedarbas, kad padėtis tikrai gera. Bet e, kaip, klausimas yra, kaip mes galime paskatinti tą ekonomikos augimą, potencialą augimą. Tai čia trys galimos kryptis. Pirma kryptis - toliau tęsti struktūrinės reformas, jos yra privalomos visoms valstybėms, ypač toms valstybėms, kurios yra deficito padėtyje. Toliau e, makroekonominė pusiausvyrą ir čia reikia investuoti daugiau, ES gali tai daryti. Ir trečia kryptis - mažinti skirtumus eurozonoje. Aišku, šitas aspektas susijęs su pirmoju aspektu. Tai yra e, aptariama ir e, mūsų baltojoje knygoje dėl euro zonos. Jeigu jeigu skirtumai yra dideli euro zonoje ir toliau bus tokie, tai tuomet neišvengiamai kils e, de demokratinio legitimumo klausimas. Būtent todėl eurozonos e, gilinimas, integracijos gilinimas turi būti daromas per e, konvergenciją ir visos priemonės, kuriamis siekiama sustiprinti uh, biudžetinis gebėjimas bei eurozonos valdysena, visos tos priemonės siekia to paties bendrojo tikslo. Kalbant apie biudžetinį konsolidavimą ir investicijas, tai čia turime nepamiršti labai svarbaus aspekto viešojo sektoriaus, finansų sektoriaus e, e, kokybės užtikrinimo. Aš manau, kad deficito mažinimas ir konsolidavimas tam neprieštarauja, bet e, čia turime apsispręsti dėl to, e, kas turi būti mūsų prioritetai. Aišku, investuoti turi ne tik tai tos valstybės, kurios turi perviršį, bet e, ir kitos valstybės. Šios, ši komisija siekia skatinti investicijas, to siekia Junkerio planas. Jis yra sėkmingas, daugiau negu 200 milijardų eurų jau e, yra e, sutelkti šitiems tikslams. Pone Beres minėjo mokestinės priemonės taikomas žemiems atlyginimams. Aš visiškai pritariu jos e, pasisakymui dėl mokestinių priemonių, dėl priemonių taikomų mokesčių sistemai. E, ir įsiskolinimo. Yra du komisijos projektai taikomi tai sryčiai ir komisija siekia taip pat suvienodinti pelno mokesčio, įmonių pelno mokesčio bazę. Tai yra esminės e, svarbos dalykas. Viena vertus e, yra siekiama sumažinti įmonių mokesčius, kita vertus, tai yra taip pat priemonė, kuri leidžia kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ir e, mes taip pat turime galvoti apie paskatas, kuriomis skatintume investicijas, investicijas į mokslinius tyrimus, inovacijas ir į visus tuos sektorius, kurie padeda e, plėtoti. Didinti aktyvus. Praeitą savaitę mes matėme, jog e, yra pakankamai didelė parama šioms e, priemonėms. Yra aišku ir kai kurių abejonių dar, bet e, komisija turi, turi siekti iš tikrųjų kokybinių, kokybiškų kompromisų šitais e, klausimais. Ir e, tuomet, ir čia aš atsakau poniai arenai, tuomet iš tikrųjų, eidami šito keliu, mes galėsime užtikrinti viešojo finansų sektoriaus kokybišką funkcionavimą. Mes e, turime akcentuoti tai, nes e, būtent tuo būdu mes galėsime veiksmingiau kovoti su neligybė. Dėkuoju, Marijam Taisom. Labai dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau sakyti į Gunaro Hokmarko klausimą, kaipgi mes galėtume uh, sukurti tokią sistemą, kuri paskatintų dar didesnį augimą, nes dabartinis augimas nėra pakankamas. Na, aš galiu pasakyti ir ma, iš man patikėtos susrities, kad mes gyvendinami socialinį ramstį ir įgūdžių darbo tvarkę siekiame taip organizuoti mūsų darbo rinkas, kad galėtume išnaudoti kiekvieno gabumus ir kad kiekvienas galėtų, turėtų prieigą prie darbo rinkos. Todėl turime gerinti švietimo galimybės, tas švietimas turi būti aktuolus, reikalingas žmonėms, nes žmonės turi turėti galimybę tobulinti savo profesinius įgūdžius, o prireikus ir persikvalifikuoti ir visi turi turėti galimybę mokytis ir visą gyvenimą, nesvarbu, ar žmogui yra 55 ar net gal 60 metų. Tai yra reikalinga tam, kad galėtume padidinti našumą ir dėkti inovacijas. Klodas Laurent kalbėjo apie tai, kad iš tikrųjų mes e, e, siekime kovoti su neligybė ir jūs kalbėjote taip pat apie socialinį dialogą. Kaip galima būtų jį sustiprinti? Jums ko gero yra žinoma, kad kai komisija pradėjo dirbti, buvo surenkta tai, ką mes vadiname aukšto lygio konferencija, kurioje dalyvavo labai daug aukšto lygio socialinių partnerių. Ir tuomet mes visi kartu susitarėme stiprinti socialinį dialogą. Buvo pateiktos labai konkrečios iniciatyvos. Vyksta daugiau konsultacijų su socialiniais partneriais, tiek nacionaliniu, tiek ES e, e, lygmenimis. Ir mes kalbame ne vien apie socialinę politiką, bet ir apie kitas politikos kryptis, kurios yra nepaprastai svarbios, ypač kai kalbame apie socialinę padėtį mūsų visuomenėje ir apie mūsų ekonomiką. Taigi šiuo metu mes kur kas aktyviau konsultuojame su socialiniais partneriais, kai yra rengiamasi Europos semestro procedūrai ir taip pat da, žinome, kad valstybės narėse vyksta tokios konsultacijos, nes mes palaikome nuolatinį ryšį su savo da, kolegomis valstybėse narėse. Mes stengiamės sustiprinti valstybių narių gebėjimus socialinėje srityje. Taip mes dirbame, uh, Darbas tęsiamas ir be abejo ba, tikslams pasiekti reikės e, laiko, nes e, socialiniai dalykai yra susiję ir su įtrauktimi, ir su aprieptimi, ir su tuo, kiek žmonių dalyvauja e, socialiniam dialoge. Ir mums reikia socialinių partnerių indėlio, kai mes formuojame savo socialinę politiką. Nes žinome, kad labai daug kas priklauso nuo to, kaip mūsų politiniai sprendimai bus įgyvendinami valstybėse narėse. Skurdas. Marija Arena apie tai kalbėjo. Skurdas ir moterų padėtis mūsų visuomenėje ir darbo rinkoje. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad kai mes kalbame apie lankstumą ir darbą de, ne vis, e, nepilnu etatu, reikia pripažinti, kad e, taip, daug kas norėtų dirbti daugiau, bet labai daug moterų vis dėlto da, e, dažnai pasirinka ir, dirb, ir darbą nepilnu etatu. Kartais, va, aš labai atsargiai dabar rinkuosiu žodžius, kartais e, ir toks režimas yra reikalingas. Ir prieš porą savaičių, kai mes pateikėme da, savo dokumentų paketą, uh, sakėme, kad labai daug moterų, ypač po to, kai jos susilaukia vaikų ar kai turi prižiūrėti uh, savo gyvenusius šeimos uh, narius, nori dirbti šiek tiek mažiau. Dėl to jos uždirba mažiau ir tai be abejo neigiamai veikia jų gyvenimo lygį ir, ir uh, jų pensijas. O mes žinome, kad e, vyrų moterų pensijų skirtumai yra aktuali problema. Todėl mes ir kalbame apie profesinio ir asmeninio gyvenimo skat, e, pusiausvėros skatinimą. Ir jie atsižvelgiame įvairiuose dokumentuose, skaitant ir Europos semestro dokumentus. Kalbame apie tai, kad reikia užtikrinti e, geresnę, geresnę vaikų priežiūrą ir uh, geresnės galimybės žmonėms derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Skurdas, kaip žinia, yra labai sudėtingas reiškinys. Nėra vienos burtų lasdelės, kuri galėtų viską įspręsti. Mes turime stiprinti. De, ir prieiga prie e, švietimo, nes žinome, kad geresni įgūdžiai, geresnė profesinė kvalifikacija gali padėti žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje. Toliau prieiga prie darbo rinkos, e, padorios darbo sąlygos, geri atlyginimai. Visi šie dalykai yra reikalingi tam, kad gerėtų žmonių gyvenimo lygis. Ir socialinė apsauga be abejo. Gera socialinė apsauga yra tokia apsauga, kuri gali padėti tiems, kam, kas yra reikalingas pagalbos ir kai ji teikia žmonėms jiems reikalingas paslaugas. Kitaip jokia socialinė apsaugos sistema praranda bet kokią prasme. Ir dar porą žodžių apie skurdą. Pone Trebezijus Kai mes nagrinėjame, kokios yra valstybių narių galimybės tobulinti socialinės apsaugos sistemą, matome, kad jų galimybės yra skirtingos. Iš tikrųjų, Vokietija gali padaryti kur kas daugiau nei Rumunija. Bet kiekviena valstybė narė gali padaryti kažką. Ir apie tai mes ir kalbame savo parengtose šalims skirtose rekomendacijose. Ir čia labai svarbu yra kalbėti ir apie konvergenciją. Taip, mes turime atsižvelgti į tai, kad valstybių narių situacija, valstybės narysė situacija yra skirtinga, kad jos nėra vienodos. Ir tai būtina atsižvelgti, bet kiekvienas gali tobulinti e, savo socialinės apsaugos e, sistemą ir mums reikia konvergencijos visoje e, Europos Sąjungoje. Ir socialinės ramstis gali šią prasme būti naudingas, nes jis subūrė ir valstybės narės, ir, ir ES, ir socialinius partnerius. Dėkoju, o dabar norėčiau perduoti pirmininkavimą Marijai Ulksvalk. Dėkoju, na kągi mes esame klausimų ir atsakymų sesiją. Pusantros minutės dabar suteikėme ponui Papani, Papadimulis. E, Dėkoju. kalbėsiu graikiškai. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl savo valstybės, Graikijos. Graikija nedalyvauja Europos e, semestre, tačiau ir kreditoriai, ir pati Graikija yra numačiusi panašius tikslus. Tai nuo 16 e, metų rūpiučio mėnesio Graikija gali skolintis e, su primtonomis palūkanomis iš finansinių e, rinkų. Jūs minėjote, jog Graikijai nebebus e, taikoma per nelyg, per, taikoma per nelyg didelio deficito procedūra, tačiau e, mes e, laukiame Euro grupės sprendimo dėl skolos įsiskolinimo sumažinimo. Ir tai yra būtina, kad padėtis būtų aiškiai investuotojams ir absoliučiai kitiems dalyviams. Mano klausimas yra toks. Ką komisija numato daryti, galvodama apie Eurogrupės būsimą susitikimą, e, sprendžiant šitas problemas, nes Graikija yra pateikusi savo įsipareigojimus. kokie, kokios yra jūsų prognozės 17 e, metams. Mes žinome skaičius 15, 16, 14 metam. Ponios Kūnevas, man atrodo, nėra salėje, jos nėra. Toliau žodis ponui Urtasun. Ačiū, pirmininkė. Keletas klausimų. Uh, Noriu uh, užduoti klausimą apie Ispanijai skirtas rekomendacijas. Penktame punkte dėl kovos su korupcija rekomendacijos tikrai sveikintinos, ten yra gerų pasiūlymų, bet man pyra, kyla pora klausimų. Visų pirma, kaip komisija užtikrins, kad tos rekomendacijos bus įgyvendintos? Uh, E, antra, konkursų skelbimas e, vieš, viešųjų konkursų, viešųjų konkursų e, sandoriai. Tai labai svarbu. Antras klausimas. Noriu pakomentuoti Vokietijai skirtas rekomendacijas. Jūs jau kalbėjote apie didelį einamosios sąskaitos perteklių. Tačiau jūs dar oficialiai nepradėjote perteklinio disbalanso procedūros, nei procedūros, pagal kurią imamasi e, koreguojamųjų veiksmų. Todėl noriu paklausti, kokio dydžio tas perteklius turi būti ir kiek laiko jis turi išlikti, kuomet jūs imatės veiksmų, nes tai vienas didžiausių e, disbalansų, kuriuos turi eurozonos šalis. Turiu klausimą ir ponai Moskovici. Sakėte, kad eurozona, eurozonoje dar yra bendra <clears throat> menka paklausa, nežiūrint to, kad konstatuojamas atsigavimas ne, ir taip pat nežiūrint to, kad komisija suteikė e, veiksmų la, laisviai. Ar jūs sutinkate su ponu Dragiu, kad eurozonai reikia biudžetinių gebėjimų, sugebėjimais imti? imtis paskolas, ar Taip pat reikia veiksmų imtis kovojant su cikliškais procesais ir siekti išvengti nuosmukio. Ir kaip, e, kokio didžio eurozonos BVP turėtų būti, kad tas gebėjimas būtų užtikrintas. Ar jūs manote, kad reikės sutarčių pakeitimų? Sekant visų šių tikslų, ačiū toliau, Jean Lambert, nematau jos. Jos nebėra, ar ne? Aš panaudojau jai skirto laiko keletą minučių taip pat. Toliau, toliau Laura Egėja, žodis jums. Grazie, prezident. Dėkuoju. Pane pirmininkė, dėkuoju komisijos e, nariams. Aš esu e, stebus, todėl kad e, mes kalbame apie tokias priemonės, kurios turi skatinti ekonomikos augimą, tačiau realybė yra ta, o jūs sakot, kad jūs žinote, kokia yra ta realybė. Realybė vis dėlto yra kitokia. Europoje yra daugiau negu 120 milijonų skurde gyvenančių žmonių ir tai yra e, jūsų vykdytos ir toliau vykdomas e, politikos rezultatas. Tokios politikos negalime pateisinti. Jūs puikiai žinote, kad e, struktūrinės reformos yra įperšamas valstybėms narėms ir socialinių požiūrių tai turi neigiamą įtaką. Ir e, Vis dėlto jūs nepripažįstate, kad tai yra klaida, tokios klaidos pateisinti negalima, dėl tos klaidos yra 120 milijonų skurde gyvenančių žmonių ir ne tik, nes mes tuo taip darydami paukojame e, būsimas e, kartas ir vardan ko ir kokio tikslo čia mes siekiame, juk negalime džiaugtis, kad valstybės narės atitinka absurdiškus parametrus, kuriuos jūs įperšate. Tų parametrų atitikimo kaina yra visiškas skurdas mūsų visame kontinente ir Graikijos padėtis čia yra labai simboliška. Mes ir toliau e, skurdiname tą valstybę ir netaikome e, tokių priemonių, kurios didintų užimtumą, kurios leistų žmonėms e, rasti darbą ir išsikapstyti iš skurdo spiralės. Nes e, sakome, kad labai sunku sukurti naujas darbo vietas ir džiaugiamės dėl gerai įgyvendintų struktūrinių reformų, kurių niekam nereikia. Kada jūs nus, nuspręsite, ir tai yra mano klausimas, kada nuspręsite, kada pripažinsite, jog jūs viską darėte klaidingai iki šiol. Jūsų politika buvo klaida. Toliau žodis Barbarai Kapel. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijos nariams. Manau, kad galime teikti, jog parlamentas ir valstybės narės išsikėlė teisingus prioritetus augimo srityje, kovai su neligybė, <clears throat> pasirinktos tinkamos priemonės, e, biudžeto priemonės ir kitos, kurios turi būti vienodai įgyvendintos valstybėse narėse. Kalbant apie konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas, dėkui, kad kalbėjote konkrečiai ir minėjote apie, kalbėjote apie konkrečias šalis. Kalbėsiu apie Austriją. Pensijų sistemos reforma, e, darbo rinkos reforma. Iš tikrųjų, dėmesys turi būti skirtas šiems klausimams, tačiau visa velneva prasideda, kai periname prie smulkmenų apie pensijų sistemą Austrijoje. Ar iš tikrųjų e, pensijų finansavimas Austrijoje auga, kai tuo tarpu visoje visose kitose es šalise mažėja ir ar pensijinis 65 metų amžius yra dar per menkas. Problema yra ta, kad Austrijoje daug žmonių anksčiau išeina į pensiją. Tai yra tikroji problema. Ir todėl neįmanoma įgyvendinti reformų. O sveikatos apsaugos e, sistemoje per daug dėmesio ligoninėms. Toliau mokesčių sistema Nemanau, kad pasirinktas požiūris yra teisingas. Jis neduos pageidaujamo rezultato, ypač kalbant apie elektros kainas. Toliau Marko Valį. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš pritariu tam, ką sakė komisijos narys Moskovyčiui. Jis sakė, jog yra paklausos problema ir kaip tuomet komisija turės pakoreguoti savo uh, E, taikomas priemonės, kad tos problemos būtų išspręstos. Taip pat ekonominis disbalansas e, ir e, monetarnės priemonės, kurios dabar yra taikomas iš Vokietijos ir Olandijos pavyzdžių, matome, jog dėl jų perteklio tas disbalansas dar labiau didėja. Ir čia kyla klausimas dėl uh, pinigų ir ekonominės sąjungos galbūt eurozonoje e, reikėtų įvesti prievolę investuoti toms valstybėms, kurios turi perviršį. Tuomet būtų siekiama tikros e, e, pinigų ir ekonominės sąjungos, nes tos valstybės, kurios turi perviršį, tuo metu padėtų toms valstybėms, kurios susiduria su sunkumais. Ir uh, Noriu paklausti jūsų, ar dabar komisija diskutuoja šituo klausimu, turint omenyje, kad e, tai yra aspektas susijęs e, su uh, ekonomikos gaivinimu. Ir ar diskutuojate apie tas valstybės, kurios susiduria su pernelyg dideliu deficitu šitame kontekste? Dėkuoju. Ponas Dominik Martan jo nėra. Nematau pono Martan. Tuomet e, dabar komisijos narių raundas ir visų pirma vicepirmininkas Dombrovskis. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai. Užduota nemažai klausimų. Ir visų pirma, dėl šalims skirtų rekomendacijų, dėl Ispanijai skirtų rekomendacijų. Ispanijos, reko, Ispanijos skirtose rekomendacijose pirmame punkte mes kalbame apie priemonės sustiprinti viešųjų pirkimų sistemas. Ir iš esmės Ispanijai rekomenduojame sukurti e, visa, visos šalies viešųjų pirkimų sistemos tikslus ir skirti dėmesį kai kuriems administracijos lygmenims. Tai susiję su mūsų darbo atvarke. Grįžtu prie Vokietijos pertekliaus klausimo. Jau vieną kartą apie tai kalbėjau. E, perteklius, ta, per, sąskaitos perteklius viršyje numatytas ribinės vertės, tai susiję su mak makroekonominio disbalanso procedūra, nes konstatuojame, kad yra makroekonominis disbalansas, tačiau nemanome, kad e, pastebime tendencijas, jog tas perteklius toliau auks. Ir taip pat matome, kad įmamasi priemonių tą situaciją koreguoti. Tai yra išaugo investicijos bei taip pat e, auga atlyginimai Vokietijoje. Todėl nesiūlome toliau plėtoti, tol, toliau e, vykdyti tos disbalanso procedūros taikyti tos procedūros. Keletas narių uždavė klausimų apie eurozonos e, biudžetinius gebėjimus. tai na, bandėme užbėgti už akių e, apžvalgos dokumentui apie ekonominę ir pinigų sąjungą, kuris pasirodys rytoj. Nenorėčiau to komentuoti, bet mes plėtojame sampratas, kurios buvo išdėstytos keturių pirmininkų pranešime. Vertiname siūlymus dėl eurozonos e, stabilizavimo funkcijų. Tačiau daugiau apie tai e, bus kalbama rytoj pasirodysiant šiame dokumente. Toliau. Klau... Kiti užduoti klausimai. Klausimas apie Austriją ir anksti pensiją išeinančius Austrus. Austrijai skirtose rekomendacijose E, fiskaliniais klausimais, e, akcentuojama būtinybė užtikrinti šalies sistemos e, fiskalinę, fiskalinius gebėjimus ir ankstyvas išeimas į pensiją, šio klausimo sprendimas ir būtų bandymas spręsti šią situaciją. Rag... Aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje yra kitas klausimas kalbame apie didesnį moterų, aktyvesnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje, taip pat e, migrantų dalyvavimą darbo rinkoje. Visą tai akcentuojame, nagrinėdami ir pensijų sistemų tvarumą. Ačiū, toliau žodis poniai Tyson. Pone pirmininkė, man nebuvo pateikta, konkre pateikta konkrečių klausimų O visus e, kitus e, klausimus susijusius su socialiniais aspektais jau atsakė kolegos. Pane Moskovisiai, tuomet žodis jums. E, trys dalykus noriu pasakyti Graikiją. Aš noriu paaiškinti kodėl, nepaisant to, kad buvo atitikti visi reikalavimai, procedūra nebuvo nutraukta. Mes džiaugiamės, kad Graikija sumažino savo fiskalinį deficitą ir šiandien jis yra kur kas mažesnis nei 3 e, procentai numatyti sutartyje. Aš neturiu tikslaus skaičius, bet tas e, e, skaičius yra mažesnis nei numatytas, numatyta norma. Bet Pirminis perviršis 2016 metais sudarė 4,2 procentų ir tai yra 3,7 procento daugiau nei nustatytas tikslas. Remintis mūsų prognozėmis, situacija gerės kitais metais, tai yra gera žinia. Ir kaip jums yra žinoma, diskusijos dėl antrosios programos peržiūros užbaigimo uh, vyksta ir kalba, ir čia daug kas priklausys nuo to, ar Graikija laikysis prisimtų įsipareigojimų. Ir Eurogrupėje birželio 15 dieną tad, Graikijos klausimas bus nagrinėjimas. Mes padarėme pastaruoju metu nemažai pažangos, tačiau mes dar negalėjome baigti tos procedūros. Aš tikiuosi, kad mes tą galėsime padaryti kitame Eurogrupės posėdėje. Ir komisija visuomet stengiasi padaryti viską, kas yra įmanoma, tam, kad mes atliktume sąžiningo tarpininko vaidmenį. Na, aš pataršiu štai ką Graikijos valdžiai, kurie prisėmė e, jai tenkančią atsakomybę, nes mes matome, kad ji ėmėsi tikrai nemažai svarbių veiksmų, daugiau nei 140 jų yra ir jie visi yra labai ambicingi ir mes, ir mes matome, kad Graikija žengia teisingų kelių ir aš taip pat žinau, kad dar daug ką reikia padaryti tam, kad būtų įspręsta įsiskolinimo problema ir tikimės, kad tos, ta problema bus sprendžiama per ateinančią savaitę. Taigi šiame kontekste komisija palauks tolesnių, tolesnių diskusijų tam, kad mes galėtume aptarti ir galima būtų užbaigti pervežinio deficito procedūrą Graikijai. Be abejo, daug viskas priklausys, ar mums pavyktų susitarti ir tas susitarimas turėtų būti prasmingas. Ir tikimės, kad mums pavyks susitarti dėl Austrijos. 2013 metais e, e, viešusios išlaidos sudarė 13,4 procento ir manoma, kad iki 2016 metų jie turėjo padidėti 0,5 procento. Tai yra 5 procentais mažiau nei BVP. Pastaraisiais metais e, Austrija įgyvendino pensijų reformą, padidino pensinį amžių, tačiau mes matome, kad ateityje vis tiek e, Austrija gali susidurti su problemomis ir mums dar nėra aišku, kaip Austrija tas e, problemas susijusius su pensijų sistemos finansavimu spręs. Nes uh, Ir nors mes manome, kad be abejo pensinio amžiaus uh, padidinimas uh, gali padėti įspręsti dalį tų problemų. Aš nekartosiu to, ką aš jau sakiau dėl nepakankamos paklausos. Galiu tik pakartoti tai, ką sakiau apie investicijas ir apie tai, kad mums reikia uh, fiskalinių gebėjimų. Aš manau, kad Mario Dragė pasiūlymas yra teisingas, tai yra žingsnis teisinga linkme. Bet, bet aš noriu pabrėžti vieną dalyką, kuriam yra skiriama daug dėmesio Vokietijoje ir Niderlanduose skirtos, skirtose rekomendacijose. Tai yra atlyginimų didinimas. Mes negalime versti valstybių narių didinti atlyginimų, bet mes vis dėlto teikiame tam tikras rekomendacijas ir manome, kad tos rekomendacijos šiuo atveju yra tikrai pateisinamos ir reikalingos. Then... Dėkoju. Toliau periname prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Bulman, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš turiu konkretų klausimą ponui Dombrovskijui. Ponas Dombrovskis yra komisijos narys ir kreipiuosi į jūs. Aš puikiai suprantu, kad jūs visi skatinate tolesnę ir geresnę konvergenciją ir tai yra puiku ir e, mums reikia gerinti ekonominę padėtį, todėl konvergencija yra labai reikalinga, bet vis dar e, tam tikros šalės susiduria su tam tikromis problemomis. Ir todėl jų manevro laisvė yra ribota, tą parodė jūsų skaičiai. Kolegos taip pat kalbėjo ir apie šalis, kuriuose susidarė perveršis. Uh, Ir kalbame ir apie tai, kad komisija kažkaip, kažką turi daryti tam, kad pakoreguotų tą perveršį. Komisija sakė, kad e, neaišku, ar jį gali tą daryti. Bet aš norėčiau sugrįžti prie šio klausimo. Tai, ką mes darome šiandien, vadinasi dialogu. Ir e, mūsų dialogas yra vaisingas, aš pasakyčiau ir tikiuosi, kad, jų, kad toks pat vaisingas yra jūsų dialogas su kitomis šalimis. Bet kai jūs bendraujate su Niderlandais ir Vokietija, uh, ir sakote jiems, pasinaudokite jūsų turimą manevro laisvę tam, kad jūs galėtumėt paskatinti tolesnės e, konvergenciją. Kai, ką to šalis jums sako? Mums, parlamento nariams, būtų labai įdomu žinoti, e, e, apie ką jūs kalbate su tomis šalimis. Nes mums labai svarbu yra, kad koreguojant pusiausvyrą būtų dirbama su abiem a, a, pusėm. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą komisijos nariui Moskovičiui e, dėl Portugalijos. Jūs e, pabrėžėte, kad e, tai, kad Portugalijai nebetaikoma pernelyg dėlio deficito procedūra, yra puikiai naujiena ir tai yra puikiai naujiena ir todėl, kad uh, E, ekonomikos padėtis e, gerėjo ir ekonomika augo daugiau negu eurozonos vidurkis per pastaruosius tris ketvirčius ir gerėja užimtumo padėtis. Turint omenyje tą gerėjančią padėtį, jūs manote, kad reitingų požiūrių taip pat gali gerėti padėtis Portugalijos. Ar, ar, ar jūs iš tikrųjų taip manote? Ir ar Europos e, Sąjungos institucijų požiūris dėl, skol... dėl, dėl skolinimusi taip pat e, gerės. Dėkuoju, pana Šulca. Ne, jūs nenorite užduoti klausimo. Moran Šatie tuomet. Merci, madame la prezident. Dėkuoju, ponia pirmininkė, dėkuoju komisijos nariams už tai, kad e, pateikė komentarus dėl padėties. Padėtis gerėja, tačiau dar yra pakankamai trapi. E, profesinis integravimas vienas iš esminių dalykų, užtikrinant didesnį užimtumą ir stimuliuojant žmogišką į kapitalą bei gerinant padėtį dar labiau. Dešimt sektorių, kuriuose dabar kuriama daugiausiai vietų, neegzistavo anksčiau. Tokių profesijų nebuvo. Tad e, dabar siekiant, e, siekiant e, optimizuoti padėti darbo rinkoje, mes turime keisti požiūrį ir turime skatinti tokią kompetenciją, kuri būtų panaudojama visose valstybėse narėse. Jeigu to nedarysime, tai mūsų pastangos bus trumpalaikės ir be rezultatų ir vėl nedarbas padidės. Panaudojamas kompetencijos aspektas tokios kompetencijos, kuri būtų panaudojama visose valstybėse narėse. Ar kitas klausimas, ar jūs turite informacijos, kad vyksta protų nutekėjimas iš e, Europos į kitus pasaulio regionus? Ką mes galėtume padaryti, kad sustabdytume tą procesą? Inovacijos yra vienas dalykas, tačiau uh, E, aišku, protų nutekėjimas yra kitas labai svarbus klausimas. Ir trečias dalykas - judumo skatinimas e, tarp Europos valstybių. Aš manau, kad mes turėtume pateikti tokią rekomendaciją valstybėms e, narėms, visoms 27 valstybėms narėms, nes judumas taip pat bando kovoti su nedarbu. Dėkuoju, panas Mavrydis. Ačiū, madam. Ε, μου άρεσε η τελευταία παρατήρηση από τη συνάδελφό μου, ε, παρόλο που δεν ήταν αυτός ο... Man patiko mano kolegos pasisakymas, bet aš dabar komentuosiu kitą aspektą. Darbuotojų judumas, aišku, yra svarbus e, aspektas ir mūsų regiono valstybės Italija, Graikija ir kitos e, valstybės susidurėme su e, protų nutekėjimo problema. E, bet aš noriu pateikti kitą klausimą. Tiksliau du klausimus. Pirmas mano klausimas būtų toks, prieš kurį laiką Ekon komitete vyko diskusija, kurie dalyvavo Eurogrupės vadovas. Ar komisijos uh, nariams. Mes tame, diskutavome apie tas valstybės, kurios susiduria su uh, uh, disbalansu. Tačiau ar dabar jums nelieka jokių nuogastavimų dėl tų valstybių? Antras mano klausimas e, yra dėl uh, socialinių aspektų. Uh, Europos socialinio e, fondo lėšos 21 procentas buvo panaudotas e, Kiprui e, pažeidžiamoms asmenų grupėms ir jų problemams spręsti, tai yra geras dalykas. Tačiau tos šeimos, kurios turi neįgalių vaikų, pavyzdžiui, kuomet tie vaikai sulaukia 21 metų, nežino, kaip, už, kaip toliau rūpintis tais e, e, vaikais. Ir jie tuomet patenka arba į senelių namus, arba į psichiatrinės ligoninės. Dėkuoju, Helgos Stevens, nematau salėje. Toliau Jerov Animals. Dėkuoju, aš norėčiau užduoti klausimą poniai Tyson. Na, jūsų ataskaitoje de, Belgijos skaičiai neįtin gražiai atrodo, bet tai nieko nestebina. Mes sugebėjome šiaip netaip išvengti, kad mums nebūtų taikoma pervešinio deficito procedūra. mums trūksta 1,7 milijardo eurų. Mes turime taip pat da, modernizuoti savo da, brandulinę elektrinę, į kurią taikomas labai sudėtingas apmokestinimo režimas. Iki 2014 metų visiems buvo aišku, visos politinės partijos sutarė dėl to, kad mums reikia politinių reformų Bet e, Belgijoje susidarė da, da, labai tokia nevienalytė, ne, nevientisa situacija ir todėl mums reikia daugiau autonomijos. Kodėlgi komisija nenori spręsti Belgijos labai jautrių politinių problemų? Ir paskutinis e, klausimas, ponia Rūhanen. Dėkoju pirmininkė. Suomija pavyzdingai laikėsi visų da, taisyklių, vykdo visus stabilumo ir augimo pakto reikalavimų, tačiau mūsų augimas tebėra nulinis, o ilgalaikės nedarbas didėja. Socialinė apsauga infrastruktūra, čia atrodytų viskas yra tvarku, bet kažkasgi yra ne taip Suomijoje. Nėra jokios prasmės kaltinti tai, kad mums taikomas yra kažkokios, ne, kad mes susidurime su kažkokiamis nenumatytomis aplinkybėmis. Matome, kad Švedija su tomis pat aplinkybėmis susitei, susitvarkė labai gerai. Gal taip yra dėl to, kad Švedija nėra eurozonos narė. Ar jums nekyla minčių, kad gal dėl mūsų ekonominių problemų reikėtų kaltinti eurą? Dėkoju. Pone Dombrovskiai, keli klausimai buvo užduoti jums, taigi prašau, dabar galite juos atsakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie klausimo dėl Vokietijos einamosios sąskaitos perviršio. Pirmiausia, aš nepritariu tam, kad komisija nieko dėl to nedaro. Būtent todėl Vokietijai mes ir taikome makroekonominio disbalanso procedūrą ir da, visas tos procedūros priemonės. Aš jau paaiškinau, kodėl taip yra reikalinga ir mes manome, kad Vokietijos disbalansas egzistuoja, bet jis nėra pervišinės. Kągi mums sako Niderlandai ir Vokietija, kai mes bendraujame su šio šalių atstovais, na, pirmiausia, galiu pasakyti, kad mes girdime, kad šios šalis nori didinti viešasias investicijas ir mes pastebėjome šiokios tokios pažangos šioje srityje. Matome, kad viešosios investicijos Vokietijoje padidėjo pastaruoju metu. Tam tikrų iniciatyvų buvo imtasi šioje šalyje. Be abejo, galima būtų gal kvestionuoti taikomą metodologiją ir Vokietija mums aiškina, kad jie turi e, įvertinti susidariusi perviršės ir žvelgdami į situaciją, su, e, kito, e, kito, situaciją kitose valstybės narise ir kai kuriuose trečiose šalise. Uh, Ir e, kyla klausimas, ar jie, jei Vokietija eksportuos daugiau į trečiasias šalis, ar tai spręs situaciją, da, matematiškai gal taip ir atrodytų. Taigi tai yra vienas iš aspektų, kurį mes bandome įvertinti šiuo metu. Niderlandegi sako, kad e, dėl Rotterdamo uosto da, da, e, jų uh, reeksporto mastai yra labai dideli. Bet mes matome, kad šios šalės reaguoja į mūsų susirūpinimą ir, kaip jau minėjau, pastaruoju metu padidino viešasias investicijas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Tyson. Ačiū, ponė pirmininkė. Investicijos į žmogiškoje kapitalą ir žmogiškojo kapitalo e, tobulinimas. Taip, be abejo, čia dar daug ką galima būtų padaryti, tai yra nepaprastai svarbu ir ponia Moran Šartie puikiai paaiškino, kodėl tai yra reikalinga ir būtent todėl e, su, e, tai, būtent šis klausimas yra prioritetinės pasvarbiausia socialinių teisų da, dokumente. Mes matome, kad uh, Įgūdžiai vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, ypač kai kalbame apie kon konkurencingumą, mūsų verslo konkurencingumą, įmonių konkurencingumą. Mūsų įmonėms reikia da, aukštos kvalifikacijos darbuotojų, reikia tam tikrų įgūdžių tam, kad jos galėtų ir toliau prisidėti prie darbo rinkos plėtros ir mūsų gero, gero, gerovės mūsų visuomenės skatinimo. Mes turime įgūdžių darbo atvarkę, kurią paskelbėme prieš kelias mėnesius. Ir reikia taip pat kalbėti ir apie įgūdžių pripažinimą. Reikėtų dar gal pagalvoti, kaip galima būtų patobulinti situaciją šioje srityje. Ir reikėtų sukurti tokią įgūdžių tobulinimo sistemą, kad žmonės galėtų tobulinti savo įgūdžius e, pagal atskiras sritis. Toliau proto nutekėjimas. Taip, e, šis reiškinys e, kelia problemų ir iš tikrųjų stebime, kad žmonės išvažiuoja iš ES, bet ir vyksta ir tam tikras proto nutekėjimas ES viduje ir jo mas yra didesni nei tie. Uh, E, protų nutekėjimas į trečiasis šalis. Mes pripažįstame, kad tokia problema egzistuoja ir įgūdžių darbo tvarkė, kurią ką tik minėjau, mes taip pat esame numatę atlikti tyrimą, kurio metu bus bandoma išsiaiškinti, kokiu priemonių reikia tam, kad užkirstume kelią protų nutekėjimo reiškiniui ir tam, kad galėtume visus protus išlaikyti savo darbo ar net smegenų rinkoje. Toliau. Jums yra žinoma, kad ES ir visos ES valstybės narės pasirašė Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisų ir viena iš nuostatų šiame dokumente numato, kad pirminybė yra teikiama ne instituciniai negaliųjų priežiūrai. Taip mes esame pasiruošę padėti šeimoms prižiūrėti uh, savo šeimos narius su negale ir uh, remiame būtent tokį priežiūros, uh, tokią priežiūros formą. Aš e, gavau tik tai vieną klausimą ar, ar, ar pastebėjimą, į, į, į kurį reaguosiu. Dėl Portugalijos. Aišku, kad e, per negdėlio deficito procedūros užbaigimas e, rodo, jog Portugalija, Portugalijos pastangos buvo vaisingos, Portugalijos deficitas turėtų būti net nežymesnis negu 3, bet ir 2 e, procentų, todėl mes turime sveikinti Portugalijos e, pastangas. Toliau dėl reitingų agentūrų, tai komisija tiesiogiai nebendrauja su reitingų agentūromis, o dėl Portugalijos reitingo, tai galime pasakyti, jog čia yra teigiamų pokyčių. Ir per spaudos e, konferenciją ir, ir Portugalijos žiniasklaidoje yra e, konstatuojama, jog e, viešasis finansų sektorius, e, jo padėtis gerėja ir e, tuomet yra visiškai logiška, kad tie, kas vertina Portugalijos ekonomiką, turi suprasti, jog rizikos faktorius Portugalijos atveju neturi būti žiūrima per praeities prizmę. Aš čia nekalbu, nebūtinai kalbu apie e, reitingų agentūras, bet paprasčiausiai noriu pasakyti, kad e, Portugalijos pokyčiai turi būti vertinami teigiamai ir tai, kas vyksta Portugalijoje, turi didinti pasitikėjimu, didinti pasitikėjimą e, šios šalies e, gebėjimais. Kalbant apie e, Švediją, na, tai Aišku, kiekvien, kiekvienas e, turi savo poziciją dėl euro. Ir kaip, pavyzdžiui, Suomijos padėtis nėra, nėra bloga. Suomijai mes suteikėme lankstumo e, priemonę su e, ponu ministru. Kuomet kalbėjom tai su ministru, tai e, aptarėme šį aspektą. Na, o š, dėl Švedijos, ar Švedija nori prisijungti prie euro ar ne, ar ne tai, e, tai yra valstybės apsisprendimo e, klausimas ir kiekviena valstybė pati sprendžia, kaip pasinaudoti e, privalumais. Komisija E, padeda visoms valstybėms ir toms, kurios yra eurozonoje ir tos, toms, kurios e, yra už eurozonos ribų vykdyti tas reformas, kurios e, yra būtinos ir atsižvelgia jų specifiką. Ačiū ponė Moskovici. Noriu padėkoti ir visiems nariams už rimtus išmanius klausimus, o komisijos nariams už tai, kad pabandė atsakyti. Uh, į tuos klausimus, į kuriuos įmanoma šiandien buvo atsakyti. Manau, kad ateityje vėl susitiksime tokiu formatu, kad galėtume užduoti klausimus, kai pamatysime, kad daromi žingsniai tinkama kryptimi. Ačiū visiems už dalyvavimą.